klausimas ir iš tiesų ES garsėja to, kad e, yra daug dėmesio skiriama e, ir e, keleivių saugai visai, visiems šitiem klausimam. Ačiū komisijos nariai, diskusijos dėl šio klausimo, kurį tai atsakoma žodžiu, baigtas, pateiktas rezoliucijos projektas. Trečiadienį 11.30 balsuosime dėl šio klausimo. Kitas darbo tokias klausimas. Zėberio pranešimas dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje. Pirmiausia, suteiksime žodį pranešėjai, panas Zėberiui, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie prisidėjo uh, prie šio, šios direktyvos rengimo. Taip pat noriu padėkoti už bendravimą su kitomis frakcijomis, taip pat tarybai ir komisijai už paramą. <clears throat> Būtent visų bendrų pastangų dėka sugebėjom greitai sustarti dėl bendrų pasiūlymų. Noriu pranešti, priminti Jums, kad vandens politika yra ilgalaikė politika. Jie siekiama mūsų piliečiams užtikrinti švaraus vandens teikimą ir be vandens mūsų planetoje, kaip žinia, neegzistuotų gyvybė, todėl jam tenka ypatingas vaidmuo. Noriu priminti, kad 2000 metais patvirtinome vandens pagrindų direktyvą, tai yra pagrind, pagrindų įstatymas, tam tikras riboženklis, e, išsiskiriantis savo trimis aspektais, jis taikomas pirmiausiai <clears throat> visiems vandens telkiniams, taip pat rezoliucijos nuotatos taikomas visoms valstybėms ir iki 50 metų e, ją siekiama užtikrinti iki 15 metų siekiama užtikrinti tinkamą cheminę e, sudėti ir vandens kokybę, tai yra nustatomi atitinkami cheminių medžiagų e, naudojimo standartai. Vandens telkiniuose dėje turimų tyrimų rezultatai parodo, kad daug ką reikia nuveikti tiek užtikrinant uh, E, ekologinę primtiną būklę, tiek e, cheminę sudėtį mūsų vandens telkinių, kalbant apie aplinkosauginius standartus, kurie siūlomi šioje naujoje direktyvoje susijusiu 15 naujų cheminių medžiagų ir e, ankstesnėje direktyvoje jau buvo išskirtas 33 prioritetinės medžiagos keliančios pavojų e, mūsų aplinkai ir e, vandens telkiniams. Dabar prie šio sąrašo yra dar pridedamos papildomai 15 naujų medžiagų, jos apibrėžtos pailgų konsultacijos procesų su įvairiais suinteresuotais nu, subjektais <clears throat> ir taip pat peržiūrėtos septynios ankstesnėme sąraše buvusios medžiagos. Taip pat dar vienas naujas dalykas šioje direktyvoje yra pakeitimas pakeisti matavimo metodai, siekiant ne tik užtikrinti švaraus vandens tiekimo mūsų piliečiams, tačiau taip pat ir įvertinti grėsmingų cheminių, pavojingų e, cheminių medžiagų poveikį aplinkai. Kompromisinių pasiūlymų paketas, kurį parengėme, pasižymi šiais aspektais. Mes patvirtinome naują medžiagą sąrašų, kurias būtina atskirai ir ypatingai stebėti, kaupti apie jas duomenis ir vėliau apsispręsti, kaip jas įvertinti, ar pavojingomis, ar nepavojingomis, ar dar kaip nors kitaip, tai yra numatoma ypatinga šių medžiagų stebėsena, pradėsime nuo dešimties medžiagų ir kiekvienais metais jų skaičius padidės vieną medžiagą, taip pat e, farmakologinės medžiagos <clears throat> yra įtraukiamos, dvi e, hormoninės medžiagos, tai diklofenakas ir dar viena cheminė medžiaga, tai yra hormonas. <clears throat> Ir ši medžiaga taip pat yra įtraukiama į tą e, stebėsinos sąrašą, nes e, vis didesnė dalis mūsų vandens telkinių šiuo metu yra užteršiama endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis ir iki 2027 metų turėtų būti baigtas duomenų kaupimas. Taip pat parlamentas pasiūlė e, numatyti atitinkamas sąsajas cheminių medžiagų, kurias būtų leidžiamos naudoti kitose teisės aktuose, siekiant įvertinti šių medžiagų poveikį taip pat ir e, vandens telkiniams. Manau, kad labai svarbu būtų patvirtinti šią direktyvą ir laiko įgyveninti. Ačiū kolegai Žieberiui, dabar komisijos vardu kalbės jos narys Potočnikas. The... Pane pirmininkė, <clears throat> gerbimieji parlamento nariai. <clears throat> Pirmiausia, norėčiau padėkoti ir pasveikinti pranešėją Richardą Zyberį ir jo bendradarbius e, gerai padirbėjusius ties komisijos pasiūlymu. Dėkoju taip pat Envi komitetui už plačią paramą mūsų e, požiūriai. Dėka e, komiteto paramos pavyko išlaikyti kompromisinėme tiksle pačius svarbiausias mūsų išsikeltus tikslus. Tai įvyko po dėrybų, kurios geriausiai apibūdinamus žodžiu su iššūkiais. <clears throat> Teikiame šį pasiūlymą dėl keletos priežasčių. Visų pirma, reikia atnaujinti teršalų ar prioritetinių medžiagų sąrašą, kuris numatytas pagal direktyvą. E, tas atnaujinamas e, remiasi mokslo tyrimais, E, ir numato tam tikras cheminės medžiagas ir taip pat atsižvelgia į 2008 metų direktyvą. E, mes manome, kad reikia reglamentuoti visus teršalus visose valstybėse e, narėse, ypatingai kai kalbama apie didelio toksiškumo medžiagas, kurie, kurios gali en, e, neigiamai veikti endokrininę sistemą. Direktyva taip pat užtikrina tas pačias e, sąlygas, taikant e, tuos pačius standartus, e, įvertinant e, teršalus visoje sąjungoje. Antra, pasiūlyme yra nuostatos, e, kurios turi pagerinti informaciją apie vandens cheminę būklę. Ir tai leis žmonėms geriau žinoti apie vandenį tose vietose, kur jie gyvena ir kur jie dirba. Taigi atsiranda reikalavimas savalaikiai teikti informaciją. Toliau numatomas naujas mechanizmas, kuris leis tinkamai e, identifikuoti prioritetinės medžiagas ateityje, e, įvertinant tų medžiagų e, neigiamą poveikį aplinkai ar žmogaus sveikatai. Taigi pasiūlymas yra svarbus žingsnis į priekį. Tačiau trys e, farmacinės medžiagos, kurias komisija siūlo įtraukti, į prioritetinių medžiagų sąrašą, dabar e, yra perkeliamas į stebėjimo sąrašą. Komisija labai aiškiai pripažįsta tų medžiagų rizikos lygį ir e, mano, kad e, būnant e, stebėjimo sąraše galima bus stebėti, kaip jos E, įtakoja aplinką ir sveikatą, tačiau mes apgailestaujame, kad jis atsidūrė stebėjimo sąraše, o ne prioritetinėme sąraše. E, kalbant apie kitų e, farmacijos požiūrių svarbių medžiagų poveikia aplinkai, jos bus stebimos ir ateityje. E, po šio pasiūlymo mūsų seka daug darbo, tiek e, mokslo peržiūrės ir poveikio įvertimo prasme. E, komisija dirbo su valstybinarių ekspertais, su kitomis ekspertų darbo grupėmis. mums atrodo, kad rizikos lygis e, reikalauja trumpesnio e, veiklos darbų grafiko siekiant e, imtis priemonių tai rizikai sumažinti. Tačiau kompromiso vardan mes esame pasiryšę siekti taip pat sutarimo ir po pirmojo svarstymo. Komisija dirbs draugės valstybėmis narėmis, kad pasiūlymą galima būtų įgyvendinti sklandžiai ir greitai. Toks mechanizmas yra sukurtas, mes e, turime užtikrinti, kad e, stebėsinos metodų gairės atsispindėtų 2013-2015 metų strategijoje. Esu įsitikinęs, kad ši direktyva ženkliai prisidės prie vandens kokybės pagerinimo ir tokiu būdu taip pat teigiamai veiks žmonių sveikatą. Tačiau keletas pakeitimų per pirmojo svarstymo diskusijas pateiktos parlamente verčia komisiją padaryti savo keletą pareiškimų tame tarpe ir dėl rizikos susijusios su trimis farmacinėmis medžiagomis. Taip pat dėl termo, e, dėl terminų įgyvendinant neprivalomas gairias ir taip pat dėl e, įgyvendinamųjų aktų e, galių suteikimo komisijai. Mes ketiname tas deklaracijas pridėti prie dokumento ir dėrybų protokolo. E, bet apskritai komisija e, priima kompromisinį tekstą, taigi ponė Zyberi ir parlamento nariai noriu Jums padėkoti dar sykį. Uh, Ačiū komisijos nariu Patnočnikui, dabar politinių frakcijų e, vardu. Pirmiausia, žodį suteiksiu Kristai Klas, APP vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariu Patočnikai, gerbimi kolegos, kalbėdami apie uh, vandenį turime būti labai e, apdairus, nes būtent e, vandens ieškojimas e, pirmosius Europos gyventojus privertė migruoti, taip pat ir Europos Sąjungos sukūrimas susijęs su siekiu apsirūpinti vandeniu. Puikiai žinome, kad Tik tai bendromis pastangomis galime pasipriešinti vandens telkinių taršai ir kad didžioji dalis tų telkinių visiškai išvalyti. Didžiosios dalies visiškai išvalyti galbūt netgi ir neįmanoma, todėl, todėl džiaugiuosi, kad yra pateikti atitinkami pasiūlymai, dėl kurių buvo susitarta trilogo sustikimų metu. Dėkoju Richardui Zeberiui už darybų, dalyvavimą darybose parlamento ir atsovavimą parlamentui. E, yra teikiami nauji technologiniai pasiūlymai, kurie yra nuolat taisomi, tačiau mums vis tiek kyla didelis susirūpinimas dėl žmogaus daromos įtakos, e, į kurią būtina rimtai atsižvelgti. Tas stebėjimo sąrašas potencialiai pavojingų medžiagų e, nustatytas teisingai, taip pat e, tinkamą priemonę dabar įtraukti į tą stebėjimo sąrašą atitinkamas farmakologinės medžiagas, jas bus galima toliau stebėti ir vertinti, tačiau e, tą patį stebėjimo sąrašą komisijos nari taip pat būtina stebėti nuolat atnaujinti iš jos, joje esančias medžiagas įtraukti į prioritetinių medžiagų sąrašą arba išbraukti iš to sąrašo, tik tai tokiu būdu būtų galima uh, nuolat stebėti šias medžiagas ir uh, užbėgti kelią už akių, užbėgti uh, už akių neigiamiams procesams. Tik tokiais būdais sugebėsime savo vandens telkinius e, švarinti. Socialistų demokratų frakcijos vardu ponas Arsienis. Ačiū gerbiami kolegos. Aptarėme šią direktyvą ir sugebėjome pasiekti, kad e, vaistinės priemonės nebūtų įtrauktos į stebėjimo sąrašą, e, tačiau kai kurios vis tik yra įtrauktos ir puikiai žinoma jų poveikia aplinkai. <clears throat> Artimiausių metų jos bus stebimos. Taip pat kalbėjome apie tai, kad reikia e, išduodant registracijos leidimus atitinkamiems vaistams atsižvelgti į jų e, likučių galimybę, į jų į galimybės jų likučiams patekti į aplinką ir taip pat į vandens telkinius. Šiuo manau, kad mes e, praradome e, galimybę pagerindami vandens ūkio struktūras suteikti atitinkamą postumį ir ekonomikos atsigavimui. Mūsų tikslai yra dabar jų įgyvendinimas protestas iki 2017 metų. Ir, mėly kolegos, siekiant užtikrinti visuotinės svarbos paslaugas, yra būtina užkirsti kelią e, komunalinių, komunalinių įmonių privatizavimu, taip pat ir Salonikose pavyzdžiui, bei kitose Graikijos miestuose, kuriuose yra atitinkamo privatizavimo planų ir yra netgi platesnio masto projekto, pavyzdžiui, užtvenkti atitinkamas upes ir gaminti elektros energiją. Ačiū ECR frakcijos vardu dabar kalbės ponė Gerling. Kokybiškas vanduo mums visiems prioritetas, tačiau turime būti realistai dėl to, ką galime pasiekti ir dėl terminų, per kuriuos turėtume tai pasiekti. Visuomet buvau prieš tai, kad komisija įtrauktų uh, E, tas transformacinės medžiagas prioritetinių medžiagų sąrašą, nes e, aš manau, kad tų medžiagų pašalinimas kainuotų per nelik e, brangiai. 30 metų vien jungtinėje karalystėje ta kaina buvo apie 35 milijardai eurų ir negaliu pasakyti, pasakyti kad pritariu komisijai, jei mums pateikti neginčiami moksliniai duomenys, nes tiesiog to, tokių dokumentų nepateikta. Manau, kad Dėl to išauktų vandens kaina namų ūkiam, o ekonominių sunkumų laikmečių tai nepriimtina. Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad tokiais svarbiais klausimais ir šaliose dėrybose pasiektas priimtinas kompromisas, taip pat dėl stebėjimo sąrašo gyvenimo terminų Tad e, džiaugdamasi galiu pasakyti, kad e, savo e, frakcijos vardu tai taip pat sakau, kad galėsime balsuoti už. Panestre. Ačiū pirmininkė, komisarė. Vandens tarša didžiulė grėsmė aplinkai, tai na, kelia grėsmę mūsų geriamajam vandeniui ir tai vienas iš pagrindinių nuogastavimų susijusių su, su aplinka. Vandens direktyvoje nustatytas uh, tikslas pasiekti geros aplinkos sauginės uh, e, būklės. Uh, ir taip pat ir cheminių ir aplinkosauginių požiūrių 13 metų kova su tarša. Uh, E, strategijoje numatyta, kad turi būti peržiūrėta, e, peržiūrėtas prioritetinių medžiagų e, sąrašas įtraukiant naujas medžiagas keliančias grėsmę vandens aplinkai pasiektas susitarimas neapima farmacinių medžiagų prioritentinių medžiagų sąraše, tos medžiagos atsidurtų stebėjimo sąraše. Labai e, na, svarbu, kad e, įtrauktumėm tokias farmacinės medžiagas vandenyje, nes jos pavojingos mūsų sveikatai, reikia užtikrinti tinkamą kontrolę tokių medžiagų poveikio. Galvojame apie sinerginį e, poveikį ir kitų teisės aktų, kaip pavyzdžiui e, REACH pesticidų teisės aktų ir manytume, kad kompromisas pasiektas neblogas. Dabar pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Žodžio paprašė du nariai. Pirmiausia žodis ponui Tabadžiai. Ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Pono Zėveris parengė labai e, svarbų pranešimą. Uh, Dėl vandens e, kokybės Vengrijai tai taip pat svarbu, kad bendrijos lygmenių būtų e, reguliuojamas klausimas, nes e, visos per Vengriją tekančios upės išteka iš kitų valstybių. Galbūt pamenate Cianido incidentą Tisos upėje, todėl labai svarbu yra na, saugoti, gerinti vandens kokybę. Įstojus ES reikalai pagerėjo, ta, tačiau Vengrijos pietuose dar yra uh, e, grafiščių, kur ypač dėli na, nitrato lygmenis išlieka iki šiol. Todėl svarbu kad šis e, teisės aktas e, būtų patvirtintas ir tai prisidėtų prie kiekvieno europiečio sveikatos gerinimo. Ačiū pirmininkė, vanduo yra viešoji gerybė ir e, jo ap apsauga turi būti grindžiama kriterijais, kad būtų uh, užtikrinta ir visuomenės sveikata, ir aplinkos sauga. Uh, E, reikia tinkamų vandens e, tarnybų, viešų tarnybų, e, kad būtų vykdomi tyrimai, kad būtų specializuotis personalas, ekspertai, reikia priemonių vandeniui apsaugoti, nes tai strateginė viešoji gerybė. Tai to reikia ypač todėl, kad pavojus kyla daugelį valstybių, ypač Portugalijoje, nuolatinės Europos komisijos kišimasis, primetant e, vandentekos įmonių privatizavimą, tai neprisideda prie vandens kokybės apsaugos. Tie veiksmai kertasi e, su mūsų diskusijom. Uh, E, kai kalbama apie teisės aktų pagrindimą. Ačiū. Žodis komisijos nariu Patočnikui. Thank you, Madam President. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, kaip ponas e, Ziberis puikiai žino, dėrybos nebuvo lengvos. Daugiau kaip dešimt darbo grupių posėdžių, septyni koreper posėdžiai, e, daug trialogo sustikimų, kol buvo pasiektas susitarimas. Tad be Europos parlamento paramos e, susitarti dėl stebėjimo sąrašo, dėl e, farmacinių medžiagų būtų buvę labai sunku. Dėl kainos klausimo, apie ką buvo kalbėta. Jūs žinote, kad bet ką darydami mes atliekame poveikio įvertinimą. Visada reikia klausti, kiek kainuoja ištaisyti padėtį ir kiek reikės sumokėti, jeigu mes laiku neveiksime. Ir iš tikrųjų, e, jeigu mes nesimsime e, veiklos per ateinančius penkis ar dešimt metų, paaiškės, kad e, padėties atitaisimo išlaidos bus dar didesnės negu veikimo dabar. Tad visuomet prasminga palyginti kaštus ir naudą ir ieškoti tinkamas pusiausviros reikia suprasti, kad viską reikia padaryti, gernant žmonių sveikatą ir žinoma aplinką, bet taip pat, kad tą galėtume atlikti kuo našiausiais būdais. Kalbant apie mokslo tyrimus, tai visi pasiūlymai mūsų manimų remiasi mokslo tyrimų rezultatais. E, toks tokių tyrimų sąrašas yra pridėtas, jis yra ilgas. Žinoma, mokslas juda į priekį, kai tik tai atsiranda nauja informacija ar įrodymai ateityje, mes į tai atsižvelgsime. Ar e, ji ateitų iš suinteresuotojų subjektų, ar iš verslo, ar iš akademinio pasaulio, iš bet kur. Tai yra tokia rimta problema, kad e, kitaip čia elgtis negalima. Taigi dabar svarbu yra įgyvendinti šį pasiūlymą, dirbti draugės valstybėmis narėmis, kuo glaudžiau bendradarbiauti ir būtent tai komisija ir ketina daryti. Ir aš norėčiau visiems jums padėkoti už jūsų paramą pasiūlymui, kurį teikia pranešėjas. Dėkui. Dėkoju komisijos nariui, dabar e, žodis mūsų pranešėjui, Richardui Zyberiai. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip minėjau, užtikrinti šią sėkmę galėjome tik tai glaudžiai bendradarbiaudami tarpusavėje, tačiau norėčiau pratesti komisijos nario mintį, kurią jis sieja su įgyvendinimu. Aišku, tik tai įgyvendinant atitinkamus pasiūlymus deramai galima uh, tikėti sėkmės, jeigu įvertintume ir jeigu kalbame apie sąnaudas, tai turime nepamiršti ir naudos, nes kuo švaresnis bus tiekiamas vaidmuo, tuo sveikesni bus jo vartotojai, tuo mažesnis bus poveikis aplinkai, taigi atitinkamai kitose sritise sutaupysime lėšų dėl tų farmakologinių medžiagų įtraukimo į stebėjimo sąrašą. Buvo žengtas tinkamas žingsnis šią linkmę ir toliau turime kaupti atitinkamus duomenys. Ir tikrai mes nesiekime uždrausti vaistų, siekdami tinkamiau gyvendinti vandens politiką. Mes siekime kad tiek e, valstybės, tiek savivaldybės prisimtų savo atsakomybės dalį už tai, kad e, vaistų likučiai nepatektų į vandens išteklius, turiuomenėje tiek e, žmonių, tiek gyvūnų gydimui naudojamus veterinarinius vaistus. Aš tikiuosi komisijos nariai patočnikai, kad komisijos narių kolegija uh, pritars komisaro Banė pasiūlymui išbraukti e, vandenį iš e, koncesijos direktyvos taikymo e, srities ir, manau, politinių požiūrių būtų išmintingiau būtent taip pasielgti šiuo metu tam, kad nesudarytume prielaidų nesilaikyti atitinkamų skaidrumą užtikrinančių priemonių. Aš tikiuosi, kad komisijos narių kolegija šiam išmintingam pasiūlymui pritars. Ačiū. Ačiū panui Zeberiui. Diskusijos šio klausimo baigiamos. Balsuosime rytoj 12 valandą. Kitas darbo atvarkės klausimas.